Bene, cari colleghi, possiamo iniziare. Mėly kolegos, eh, galime pradėti šios dienos eh, posėdį. Yra numatyta nemažai balsavimo. Todėl eh, įdėkite korteles į elektroninę balsavimo įrangą. Pirmiausiai balsuosime dėl tarp institucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš. Nieko nemačiau, nes nenorite kelti rankų, tuomet balsuokim elektroniškai, pradedame balsuoti. Dėl pirmo pakeitimo. 40 kortelių. Keturiasdešimt viena kortelė panaudota. Baigiame balsuoti. 29 už 4 susilaiko. Pirmas kompromisinis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penkioliktas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Ketvirtas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Antras kompromisinis pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atrodo, kad atmesta. Šeštas atkrenta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisinis pakeitimas keturi, numeris keturi, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pakeitimas 24, numeris 24, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmoji dalis dešimto pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Vienuoliktas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Dvyliktas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Galutinis elektroninis balsavimas. Pradedame. 43 balsavo, 40 už, vienas prieš, du susilaiko. Sveikiname pranešėją. Pranešimas priimtas. Turime truputį dar, dar lukterėti, nes uh, laukiame tarnautojo, kuris turi techninius e, dalykus atlikti kai kuriuos dėl antrojo pranešimo, ponios Elert pranešimo. Penktas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas, kas už, prieš susilaiko priimta. Kompromisinis pirmas pasiūlymas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Kompromisinis antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Penkioliktas. Jisai su, suderina tas antruoju kompromisinį pasiūlymą. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 20. Už, prieš, susilaiko atmesta. 11. Už, prieš, atsiprašau, sako pirmininkas, ne, ne pas, pasakiau, kad 11, o iš tikrųjų 21. Už, prieš, prieš, Todėl nesu tikras dėl rezultato, pastikrinsime elektroniniu būdu dėl 21. Pradedame. Keturiasdešimt trys balsavo. 32 už 12 prieš priimta. Trečiasis kompromisinis e, pakeitimas. Esu už. Prieš Susilaiko priimta. 26. Už. Prieš. Susilaiko. Nesupratau rezultato. Elektroniniu būdu pastikrinsime, pradedame. O 36 balsavo. 24 prieš, 22 už. Atmesta. 27. Už. Prieš. Susilaiko priimta. 28. Už. Prieš. Susilaiko priimta. 30. Už. Prieš. Atrodo, kad atmesta. 31. Už. Prieš. Susilaiko priimta atmesta. 32 už, prieš, susilaiko, atmesta. 33 už, prieš, susilaiko, priimta. 35 už, prieš, susilaiko, atmesta. Kompromisinis ketvirtas pakeitimas už, prieš prieš susilaiko priimta. 40 už prieš susilaiko atmesta. 36 už prieš susilaiko atmesta. Dėl 38 nebalsuosime, nes čia yra kalbinės, kalbiniai pakeitimai. Kompromisinis penktas Pakeitimas priimtas 47 už, prieš, susilaiko, priimta. 48 už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas kompromisinis, šeštas kompromisinis paskutinis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pakeitimas numeris 51. Už prieš, susilaiko, priimta. 54 už, prieš, susilaiko, priimta. 58 už, prieš, susilaiko, atmesta. 55 už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas žodinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 59 už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta. Pasitikrinsime elektroniškai. 59 pakeitimas pradame. Keturiasdešimt septyni balsavo, dvidešimt trys už, dvidešimt keturi prieš, atmesta, vieno balso persvara. 60 už, prieš, susilaiko, priimta. 61 už, prieš, susilaiko, atmesta. 64 už, prieš. Atsiprašau, sako pirmininkas. Kolegos man sako, jog e, neteisingai paskelbiau 60 61 atmetėme, dabar turim dėl 62. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pri, atmesta. 64. Už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 65. Už pirmą dalį. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 67 už, prieš, susilaiko, atmesta. 67 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisinis septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 71 už, prieš, susilaiko, priimta. 72 už, prieš, susilaiko, priimta. 73 už, prieš, susilaiko, priimta. 75 už, prieš, susilaiko, priimta. 77 už, prieš, susilaiko, atmesta. 77 atmestas, 81 pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis prieš už prieš susilaiko atmesta. 78 Čia labai sudėtingas dalykas. Mes atmetėme um, 81 dalį, todėl turime balsuoti dėl 82. Kas už 82? Prieš. Susilaiko. Priimta. 78. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 79. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Žodinis šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 84 už, prieš, susilaiko, atmesta. Žodinis pakeitimas numeris vienas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis žodinis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 89 už prieš susilaiko atmesta. 93. Kadangi atmetėme 89, Todėl 80, e, už 87 dabar turime balsuoti. Už, prieš, susilaiko, priimta. 88. Už, prieš, susilaiko, priimta. 90. Už, prieš, susilaiko, priimta. 93. Už, prieš, susilaiko atmesta. 92 už, prieš, susilaiko priimta. 94 už, prieš, susilaiko priimta. 96 už, prieš, susilaiko atmesta. 97 už, prieš, susilaiko atmesta Atmesta. 98. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 99. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Šimtasis. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Šimtas pirmasis. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Šimtas antrasis. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Šimtas ketvirtasis. Už. Prieš susilaiko priimta. 106 už, prieš, susilaiko atmesta. 109 už, prieš, susilaiko atmesta. 107 už, prieš, susilaiko atmesta. ką tik pasakė, kad buvo prašyta balsuoti vardiniu būdu dėl 107. Taip. Gal žaliųjų atstovė nori pasisakyti, ar periname prie e, vardinio balsavimo? Prašome, poniam Brantner. We have the floor. Just asked for a roll call vote. Taip mes prašome vardinio balsavimo. To nominalė su 107. Tai balsuojame paprastai dėl 107. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 111. Už. 111. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 110. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 112. Už prieš, susilaiko, atmesta. Dėl 113 nebalsuojame, periname prie žodinio trečiojo pakeitimo, už, prieš, susilaiko, priimta. 108 kompromisinis pasiūlymas, kas už, aš prieš, susilaiko, priimta. Dabar 117. Už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta. Ketvirtasis žodinis pakeitimas buvo paprašyta ECR frakcijos balsuoti mm, vardiniu balsavimu, tad balsuosime vardiniu balsavimu. Dėl ketvirtojo žodinio pakeitimo pradedame. 49 balsavo. Balsuot baigiame. 38 prieš, 11 už, atmesta. 121 už, prieš, susilaiko, priimta. 122 už, prieš, susilaiko, atmesta. 124 Žalieji pageidavo balsuoti vardiniu balsavimu. Balsuojame dėl 124 pirmosios dalies. Pradedame. Keturiasdešimt septyni balsavo. Baigiame balsuoti. 34 už 10 prieš 3 susilaikė. Priimta. Devintas kompromisinis pasiūlymas. Už prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 134 už, prieš, susilaiko, priimta. 135 už, prieš, susilaiko, neaišku dėl 135 pasitikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame. 47 balsavo, balsuot baigiame. 33 prieš 14 už. Niekas nesusilaikė, atmesta. 136, kas už. Prieš. Susilaiko, priimta. 137 už. Prieš. Susilaiko, priimta. 138 už prieš, susilaiko atmesta. 141 už, prieš, susilaiko atmesta. 139 už, prieš, susilaiko priimta. 140 už, prieš, susilaiko atmesta. 142 už, prieš, Pasitikrinsim elektroniškai dėl 142. Pradedame. 48 balsavo, balsuoti baigiame. 21 prieš 27 už priimta. 144 už prieš susilaiko priimta. Kompromisinis 11 pakeitimas, kas už prieš, susilaiko priimta. 147, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 148 už, prieš, susilaiko priimta. 149 už, prieš, susilaiko atmesta. 150 už, prieš, susilaiko neaišku dėl 150 Pastikrinsim elektroniniu būdu. Penkiasdešimt balsavo. Atmesta. Minus 38 prieš 11 už. 12 kompromisinis pakeitimas. Už, prieš, susilaiko priimta. 156. Kas už? Prieš, susilaiko atmesta. 157 už prieš susilaiko priimta. Pirmasis. Prieš susilaiko priimta. Antrasis už prieš susilaiko priimta. Trečiasis už prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis už prieš susilaiko priimta atmestas. Puiku. Tada elektroniniu būdu pradedame galtinį balsavimą dėl e, pakeisto pranešimo, dėl pranešimo su šitais pakeitimais. 50 kolegų balsavo, 39 už, 2 prieš, 9 susilaiko. Sveikiname pranešėją. ES CHMRB saugumo veiksmų planas, cheminė, biologinė, radiologinė ir brandolinė saugumo didinimas Europos Sąjungoje. Pradedame nuo 26 pakeitimo, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkas. Allora, non avevo la scheda di voto. Neturėjau savo frakcijos eh, balsavimo kortelės, todėl e, turiu pakeisti pavadinimą. Atsiprašau dar, Sì, sì. Va bene, va bene. Al... Gerai, viskas gerai. Galime balsuoti už kolegos Lözing, kolegės Lözing e, pranešimą. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas, antroji dalis, už, prieš, susilaiko priimta. Penktasis pakeitimas. Ponas David, dėkuoju, ponė pirmininkė. Mūsų balsavimo sąraše yra parašyta, jog jeigu pirmasis pakeitimas yra priimtas, tuomet e, trečiojo nebereikia. Ir aš nesuprantu, kodėl mes balsavom už trečiąjį pakeitimą. Taip, iš tikrųjų, nereikėjo balsuoti dėl trečiojo, jūs teisus. Todėl, kad e, mes ketvirtą patvirtiname, dabar penktas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas už, prieš, susilaiko primta. Aštuntas už. Kadangi prieimėme septintąjį, turime dabar balsuoti dėl tryliktojo pakeitimo. 13 yra sudėtingas pakeitimas, balsuojam dėl pirmosios dalies. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primta. Antroji dalis. 13. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primta. Trečia dalis. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Ketvirta dalis. Už. Prieš susilaiko, atmesta. 14 už, prieš, susilaiko, priimta. 15 už, prieš, susilaiko, priimta. 17 už, prieš, Kadangi 15 patvirtinome, tuomet da, turime balsuoti dėl 22. 22. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 23. Už. Prieš. Atrodo atmesta. 25 už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta. 26 už, prieš, neaišku. Pastikrinsime elektroninį būdų dėl 26. 51 balsavo, 30 už, 18 prieš, 3 susilaikė. Priimta. Pakeitimas numeris 28, pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko. Atrodo priimta. Jeigu nekeliate rankų, tai man sunku susigaudyti. Balsuojame dėl pirmosios dalies 28 pakeitimo elektroniniu būdu. Pirmoji dalis 28. 52 balsavo, 33 prieš, 19 už atmestą. Antroji dalis. Už. Prieš Atmesta. 29. Už. Prieš. Susilaiko. Primta. 30. Už. Prieš. Susilaiko. Primta. 35. Dvi dalis. Pirmoji dalis. tiksliau dėl 33, sako pirmas, pirmininkas. Kas už? Prieš, susilaiko, atmesta. 32. Kas už? Atsiprašau, dėl 33 pasitikrinsime, nes EPP paprašė pasitikrinti. 52 kortelės. 51 balsavo. Baigiame balsuoti. 32 už 19 prieš priimta. Trisdešimt septintas. Už. Prieš. Susilaiko. Atrodo atmesta. Trisdešimt šeštas. Už. Prieš. Susilaiko priimta. 38 už. Kolega Van Orden nori pasisakyti. Kol kas nutraukėm balsą. Pirmininkė, mes nebalsavome dėl 35 pakeitimo. E Kadangi balsavome dėl 30, ir e, priėmėme 30, 30, tai turime dabar tiesiogiai pereiti prie 33. 38 dabar. Už, prieš, susilaiko, priimta. 39. Už, prieš, susilaiko, priimta. 40. Už, prieš, susilaiko, priimta. 41. Pirmoji dalis už, prieš, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš susilaiko priimta. 42 už, prieš susilaiko priimta. 43 už, Aš tai atsimtas 43. Tuomet 44. Už, prieš, susilaiko, primta. 49. Už, prieš, susilaiko, primta. Galutinis elektroninis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Keturiasdešimt devyni už du prieš. Sveikinu pranešėją priimta. Dabar pereiname prie balsavimo dėl pranešimo, pono Pejo pranešimo. Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija paskolų ir paskolų garantijų suteiktų projektams ne ES nuostoliams atlyginti. laiku. Dvidešimt šeštas pakeitimas. Pirmiausiai už, prieš, susilaiko, priimta. 27. Pirma dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. 65 už, prieš, susilaiko, atmesta. 67 už, prieš, susilaiko, atmesta. Kompromisinis pirmas pakeitimas. Prašote žodžio? Ne? balsuojam dėl 67, bet net, neturim balsuoti dėl 66, nes um, kompromisinis pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeš, 71 už, prieš, susilaiko, atmesta. Žodinis pakeitimas numeris 72 už prieš, susilaiko, atmesta. 29. Už, prieš, susilaiko, priimta. 73. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 74. Su antruoju žodiniu pakeitimu. Už, prieš, nesu tikras to, ką mačiau. Pasitikrinsime dėl 74. Penkiasdešimt kortelių, 47 balsavo, 20 už, 25 prieš, 2 susilaiko atmesta. 30 už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisinis antras pakeitimas. Už, prieš susilaiko priimta. 76 už prieš susilaiko priimta. 77 už prieš susilaiko atmesta. 78 pirmoji dalis už prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis su žodiniu pakeitimu už prieš, susilaiko priimta. 32 už, prieš, susilaiko priimta. 79 žodinis ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar 80 su žodiniu pakeitimu. Pirmoji dalis 80 už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. 81 už. Buvo paprašyta pasitikrinti dėl antrosios dalies 80-ojo. Pradedame elektroninį balsavimą dėl šios dalies. Penkiasdešimt kortelių balsavo keturi, taip pat penkiasdešimt. 50 35 prieš, 15 už atmesta. 81 už, prieš, susilaiko, primta. 82 su žodiniu pakeitimu, už, prieš, susilaiko, primta. 34 už, prieš, susilaiko, primta. 35 už, prieš, susilaiko, primta. 84 už, prieš, susilaiko, priimta. 85 už, prieš, susilaiko, priimta. 86 su 8 žodiniu pakeitimu. At, taip. Atkrenta, jeigu patvirtinome, 30, 37 už, prieš, susilaiko priimta. 37 už, prieš, susilaiko priimta. 87 už, prieš, susilaiko priimta. 38 už, prieš, susilaiko priimta. 88 už, prieš, susilaiko priimta. 89 su 9 žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko, priimta. 90 už, prieš, susilaiko, priimta. 91 už, prieš, susilaiko, atmesta. 39 su 10 žodiniu pakeitimu už, prieš Dėl 39-ojo balsavimo padarom trumpą pertrauką, nes dėl 91 buvo paprašyta pasitikrinti, pradedame. Keturiasdešimt devyni balsavo. Penkiasdešimt balsavo. Trisdešimt trys prieš septyniolika už. Atmesta. 39 su 10 žodiniu pakeitimu. Už, prieš, susilaiko, priimta. 96 ir 97 kartu. Už, prieš, susilaiko, priimta. 98 už, prieš, susilaiko, priimta. 99 už, prieš, susilaiko priimta. Šimtasis už, prieš, susilaiko priimta. Pirmasis už, prieš, susilaiko atmesta. Antrasis už, atsiprašau, keturiasdešimtas už, prieš, susilaiko priimta. Antrasis už, prieš, susilaiko. Neaišku, koks rezultatas dėl antrojo elektroninių būdų pasitikrinsime, pradedame. Keturiasdešimt devyni balsavo, balsuoti baigiame. Trisdešimt šeši už, trylika prieš. Blogai kėlėte rankas, buvo priimta. 41. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečiasis. Už, prieš, susilaiko, priimta. 42. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 44. Už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas. Už, prieš prieš, susilaiko priimta. 43 atsimtas, penktasis tuomet už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko priimtas, 45 už, prieš, susilaiko pri, atmesta, 46 už, prieš, susilaiko atmesta. 47 atsiimtas, 48 dabar už, prieš, susilaiko, atmesta, 49 už, prieš, susilaiko, atmesta, 7 už, prieš, susilaiko, priimta, 8 už, prieš, susilaiko, priimta, 50 už, prieš, susilaiko, atmesta, 51, atsimtas, 9 dabar, už, prieš, susilaiko, priimta, 10 už, prieš, susilaiko, priimta, 11 už, prieš, susilaiko, priimta, 12 už, prieš, susilaiko, priimta, 13 už, prieš, susilaiko priimta. 52 už, prieš, susilaiko priimta. 53 už, prieš, susilaiko priimta. 54 už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta. 55 ir 6 kartu už, prieš,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 už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisinis penktas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 22 už, prieš, susilaiko priimta. 23 už, prieš, susilaiko priimta. 63 su 11 žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko priimta priimta. 24 už, prieš, susilaiko priimtas. 25 už, penk, prieš, susilaiko priimta. 64 už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta, bet nesu tikras. 64. Balsuojam elektroniniu būdu dėl 64. 50 balsavo. Baigime balsuoti. 42 prieš 8 už. Atmesta. Didžiaja balsų dauguma atmesta. Ir dabar e, baigiamasis elektroninis balsavimas. Pradedame. 48 balsavo, 46 už, niekas nebalsavo prieš, du susilaikė, sveikiname pranešėją. Pranešimas priimtas. Puiku. Dabar partnerystės susitarimas su Moldovos Respublika. Watsono pranešimas. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. 49 balsavo 49 už, niekas nebalsavo prieš ir niekas nesusilaikė. Absoliučia balsų dauguma. Po primtas pranešimas sveikiname poną Patsoną. Dabar ponios Weber pranešimas. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, Susilaikė atmesta. Antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Ketvirtasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Penktasis už. Prieš. Susilaikė atmesta. Devintasis. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas. Šeštasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Septintasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. Aštuntasis. Už. Prieš. Susilaikė. Primta. Devintasis. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dešimtasis. Už prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktasis už, prieš. Nėra aišku. Taigi tikrinsime elektroniniu būdu balsavimo rezultatus dėl 12 pakeitimo. Prašau balsuoti. 47 balsa, ar 48 balsavo. Iš viso balsavimas baigiamas. 30 balsavo už, 16 prieš. Primta. 13 už, prieš, susilaikę, primta. 14 už, prieš, susilaikę, atmesta. 15 dvi dalys čia yra. Kas už pirmąją dalį, kas prieš, kas susilaiko, primta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 16 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 17 už. Šešioliktasis priimtasis, septynioliktasis atkrinta automatiškai. Aštuonioliktasis kas už. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Atmesta, man atrodo, sako pirmininkas. Na, bet patikrinkime, balsuojame. Dėl, 20, e, dėl 18, atsiprašau. Keturiasdešimt septyni balsavo iš viso. Balsavimas jau baigiamas. 37 balsavo prieš, 10 už atmesta. Nemenka balsų persvara. 19 už. prieš, susilaikė, priimta. Man atrodo, sako pirmininkas, dvidešimtasis, už, prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimt pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl A, norite patikrinti balsavimo rezultatus dėl 21-ojo. Puiku. Taigi balsuojame tuomet dėl 21-ojo elektroniškai. Balsavimas baigtas. 22 balsavo prieš, 27 už priimta. 22. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 23. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 24. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Taigi dabar galutinis balsavimas dėl viso dokumento. Ir e, balsuosime elektroniškai. Balsavimas baigtas. 39 balsavo už, 8 prieš, 2 susilaikė. Ne, dokumentas nėra atmetamas, sako pirmininkas. Jis yra patvirtinamas ir sveikiname pranešėją. Trumpa pertraukėlė dabar bus. Skelbiu trumpa pertraukėlė, penkių minučių. Na, o po to toliau e, tęsime darbą pagal darbo tvarkę. Colleghi, se volete prendere posto possiamo ripartire con il seguito dell'ordine del giorno. Kolegos, taigi tęsame darbo tvarkę. Pagal darbo tvarkę yra pranešimas, kurią parengė e, kolega Pino Arlachi ir kuris vadinasi Nauja strategija Afganistane. Taigi, panašu, kad galime tęsti darbą ir dabar visas dėmesys į poną Arlakį. Prašau. Ačiū pirmininkė. Na ir dabar jau yra parengti, kol mes balsavime buvo parengti tiksliau kompromisai, kompromisiniai pakeitimai, dėl kurių buvo plačiai susitarta, ypatingai dėl 20, na, dėl, faktiškai dėl visų 22, ne, atsiprašau, sako kalbėtas 26 kompromisinių pakeitimų, kuriuose atsispindi daugybė straipsnių ir gal aš tik tai keliais žodžiais pakomentuosiu kelis dalykus. Būtent kodėl mano balsavimo sąraše prie kai kurių pakeitimų bus minusas. Jau nekartą sakiau, yra problemų šiokių tokių. Uh, dėl pranešimo stiliaus. Aš norėčiau, kad pranešimas būtų suprantamas visiems ir dėl to aš kiek įmanoma vengiau įvairių žargoninių formuluočių, tokių išsireiškimų, kurie tik apsunkina pagrindinį pranešimo turinį. Yra 6-7 pakeitimai, kurie yra labai ilgi ir jų, jų turinys atsispindi kitose pranešimo vietose. Taigi dėl tų pakeitimų sakiau, kad jiems nepritariu. Bet su kiekvienu autoriumi susisieksiu individualiai ir paklausiu, paprašysiu autorių atsimti pakeitimus, nes dauguma tų pakeitimų e, turinio jau atsispindi pranešime. Ir dabar norėčiau pasakyti šiek tiek techninių aspektų. Yra įsivėlusi klaida kompromisinėme pakeitime kurio numeris 19, ir kur kalbama konkrečiai apie tai, kiek afganistaniečių yra įtraukti į opiomo verslą. 19 pakeitime teigiama 4 milijonai, tai yra neteisingas skaičius 0,6 milijono. Būtent štai koks skaičius, skaičius turi būti paminėtas, nes toks skaičius atsispindi ir kitose pranešimo vietose. Ne 4, o 1,6 milijono. Aš labai atidžiai pasitikrinau ir būtent 1,6 milijono yra tikslus skaičius. Taigi tai yra techninio pobūdžio pakeitimas, jeigu leisite jį ir į, įvesime į tekstą į kompromisų tekstą. Dabar dar keliais žodžiais 306 pakeitimas, Noizer ir kitų kolegų pakeitimas. Autorius nori keisti policijos mokymą, policijos ir saugumo pajėgų mokymų ir teisinės valstybės principais. Štai tokią formuluotę nori keisti. O aš siūlyčiau policijos mokymas ir teisinės valstybės principai ir išmesti saugumo tarnybą, saugimo pajėgas, nes apie saugumo pajėgas pranešime nekalbama. Taigi, jeigu autorius man pritartų ir sutiktų su mano siūlymu, mm, tai taip ir padarytume, padarytumėme. Po to 370, 371, 372, Kasulidis, Van Orden, Džanaku, 62 paragrafui siūlomi pakeitimai ir aš autoriams siūlau priimti pirminį tekstą ir keisti NATO sąjungininkus Afganistano sąjungininkais, nes ir mano formuluotėje buvo neaišku ir aš konkrečiai nepasakiau, kad kalbu apie Afganistano sąjungininkus, o ne apie NATO sąjungininkus. Taigi, kadangi pakeitimas yra orientuotas į tą pataisimą, taigi jeigu autoriai pritarė pirminiam tekstui, tai mes pakeistumėme NATO sąjungininkus Afgano, Afganistano sąjungininkais. Ir galiausiai 60 Noize ir kitų kolegų pakeitimas aš siūlau irgi šį beitą keisti opiumo rinką, keisti heroino rinką, nes e, Europoje opiumo rinkos nėra, čia yra tiesiog heroino rinka. Tai faktiškai tiek norėjau pasakyti. Jeigu yra norinčių sureaguoti, aš mielai išklausysiu, pasikalbėsime. Aišku, yra ir kitų klausimų, kuriuos teks pasiaiškinti. Ačiū. Grazie al relatore, onorevole Salafranca. Dėkoju. Dabar žodis ponui Salafrankai. Ačiū pirmininkė. Neprašiau žodžio, bet kadangi taip maloniai man pasiūlėte pasisakyti, tai mielai priimsiu šį pasiūlymą. Norėčiau pasakyti, kad e, ponas Kasulydis, mūsų šešėlinis pranešėjas, mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas, prašė manęs, e, kadangi jis pats yra Kinijoje, e, pasakyti keletą pastabų dėl pono Arlakio pranešimo po pirmojo paskeitimo nuomonėmis čia komitete. Visų pirma, jis prašė manęs pasakyti ponui Arlakė, kad jis dėkingas už pokalbius, už dėrybas ir kad jisai pritarė kai kuriems iš pakeitimų e, pagrindinis dalykas mūsų frakcija yra pasiekti, kad šis pranešimas būtų gerai subalansuotas ir kad e, būtų atsižvelgiamai nauja strategija kovai su sukilėliais. Mes puikiai suprantame ankstesnės klaidas, taip pat suprantame, kad nėra pakankamai laiko įvertinti naujosios strategijos veiksmingumą. Todėl reikėtų akcentuoti, kad pranešimas turėtų būti subalansuotas. Ponas Kasulidis prašė manęs paminėti keletą konkrečių dalykų. Pirmiausia, svarstant e, tą subalansuotumo poreikį, turime tuo pat metu galvoti ir apie kompromisinius e, pakeitimus, E, nustatančių sąsąją tarp to, kas buvo praeitėje ir naujosios strategijos. Ir čia nebloga mintis būtų akcentuoti politinio proceso poreikį ieškant Afganistano problemos sprendimo. Ir tai implikuoja ne tik dialogą su kai kuriomis Talibano frakcijomis, bet taip pat ir karinį talibano susilpninimą. E, yra žmonių mano frakcijoje, kurie siūlis e, šiek tiek švelninti formuluotės, kad nebūtų gauta priešingo rezultato. E, turime siekti taip pat, kad tarptautinis bendradarbiavimas būtų kuo veiksmingesnis. Ir ponas e, Kasulidis e, man sakė, kad e, Afganistano donorai tarptautinės organizacijas turėtų ir toliau vaidinti svarbu vaidmenį šalyje. Jis taip pat prašė manęs padėkoti jums už tai, kad akcentuojate, kaip uh, E, svarbu yra spręsti opimo auginimo ir e, narkotikų prekybos problemą. Žinome, kad e, nacionaliniai ekonomikai narkotikų auginimas yra svarbus elementas. Taip pat ponas akcentavo ir karinį aspektą bet e, prašė pabrėžti ir sąsają su narkotikų problema ir kad tai turėtų atsispindėti strategijoje. E, ponas Kasulidis sakė, kad jis prie, prieš herbicidų panaudojimą, kovojant su aguonų auginimu, Nebent e, tai eitų draugė e, su raginimu pereiti prie alternatyvių kultūrų. E, Panas Kasulidis pasisako už, už nelabai didelės apimties pranešimą, bet ten taip pat turėtų būti vietos raginimui toliau prisidėti prie policijos rengimo ir ne tik policijos, bet ir karinių pajėgų rengimui. E, kalbama apie tai, kad kariškiai turėtų pradėti kontroliuoti šalį nuo 2014-ųjų. E, ponas Kasulidis e, sakė man, kad iš esmės, iš principo sutinka su 26 kompromisiniais E, pakeitimais e, dėl 14 yra viena pasraipa, prieš kurią jisai norėtų balsuoti. E, jūs, panas Arlakė, atrodo, priėmėte ir kai kuriuos atskirų mūsų frakcijos narių pakeitimus. Ir pagal mūsų informaciją, pagal tą preliminarų balsavimo sąrašą, jūs vis tiek tarsi siūlote balsuoti prieš tuos pakeitimus. Tad štai kokias mintis aš norėjau perduoti jums e, mūsų šešėlinio pranešėjo vardu. Balsuosime regės 8 ar 9 dieną čia komitete. Tad e, dėkoju už jūsų di dialogą, e, dėrybas Šis pranešimas e, esmingai svarbus, kai kalbam apie kovą su terorizmu ir žinoma, ir komitetas, ir parlamentas e, turėtų kuo plačiau paremti jį, bet tam mums reikia subalansuoto pranešimo, atsižvelgiant į visus jautrius dalykus. Taip svarbu paminėti praeities klaidas, bet turime akcentuoti ir būtinybę siekti pažangos, o ne vien e, susitikti susitelkti ties negatyviais aspektais. Žinoma, konstruktyvi kritika yra vienas dalykas, tačiau antra vertus neturėtume ir e, savęs e, supančioti per nelik, kai kalbame apie ES ir tų e, sąjungininkų, kurie kovoja Afganistane išteklius. Taigi, pono Kasulidžio vardu dar kartą dėkoju Jums, ponas Arlakiu, už, už abipusį supratimą ir aš tikiuosi, kad iki balsavimo mes dar patobulinsime šį pra, svarbų pranešimą e, ir pasieksime plataus sutarimo. Dėkoju ponui Salafrankai, dabar ponas Taler. E, thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Matyt, nereikia man kartoti, kaip vertinu pono Arlakio atliktą darbą ir taip pat, aišku, šešėlinių pranešėjų indėlį į tą darbą. Tai yra pranešimas, kurio mums labai reikia ir kuris yra labai kokybiškas, geras, nes jame bendrai yra apžvelgiama visa Afganistano situacija. Taip pat manau, kad galbūt šiek tiek trūksta pagrindinio mūsų elemento aiškumo, pagrindinės žinios aiškumo. Uh, tai turėtų būti štai kas. Mes norime paremti, padrasinti, paraginti Afganistane politinius procesus, kurie leistų kuo galima greičiau, galbūt per keletą mėnesių ar metų, tiksliai nežinome, išves, išvesti koalicijos pajėgas. Daugelis mūsų yra susilaukė savo rinkėjų paramos e, tokiai žiniai, tokiam pagrindiniam elementui. Būtent išvesti iš Afganistano koalicijos pajėgas ir tą turėtų daryti valstybės ne pavieniui, neprimant nacionaliniams parlamentams e, sprendimus, bet tiesiog turi būti išvestos visos koalicijos pajėgos. Ir norėčiau užduoti klausimą ponui Arlaki nes gal kompromisiniuose pakeitimuose neižvelgiau tos minties. 13 kompromisinis pakeitimas. Ten yra mm, parašyta, kad 273 pakeitimas, kurį aš siūliau, jau atsispindi ankstesniuose kompromisuose. Gal aš kažko neižvelgiau, gal kažkokio teksto neperskaičiau, kur galėčiau surasti savo pakeitimą, bet man atrodo, kad 25 kompromisas galbūt yra šiek tiek arčiau to, ką aš siūliau. būtent, kad mes norėtumėme, jog koalicijos pajėgos būtų išvestos. Bet kituose kompromisiniuose pakeitimuose aš tos minties neradau. Dar norėčiau priminti, kad 273 pakeitimas yra štai koks. Prašoma prašom, raginamas politinis procesas Afganistane, kuriame turi dalyvauti visos Afganistano karinės ir politinės pajėgos ir kas leistų išvesti koalicijos pajėgas. Na, jeigu skaitytumėme Bonė Fite, pavyzdžiui, 25 kompromisą, kaip ir aišku, kad tokia glūdi ten žinia, tokia informacija kai kurie dar ne, neparodė noro išvesti pajėgas, kai kurie mano, kad išvedimas turėtų būti palaipsninis, suderintas procesas, kuris turėtų vykti paraleliai su politiniais procesais ir taip toliau ir panašiai. Galbūt yra kažkokios galimybės kažkur tai aiškiau apie tai užsiminti. Ačiū. Honorevole Noizer. Noizeris. Ačiū pirmininkė. Aš esu frakcijos šešėlinis pranešėjas ir trumpai pristatysiu frakcijos poziciją. Norėčiau padėkoti ponui Arlakiui labai nuoširdžiai, kadangi jis parengė labai platų, plačius, gerai subalansuotus kompromisus, kurie yra primtini visoms frakcijoms. Tai yra labai sveikintinas dalykas. Na ir aš manau, kad mums labai svarbu šiuo konsensusu parodyti, kad politinis procesas Afganistane yra tai, ką mes remiame, ką mes norime paraginti. Ir aš manau, kad naujoji strategija Afganistanui yra gerai atspindėta pranešime ir, kaip sakė ponas Taleris, galbūt yra dalykų, galėtume, kuriais galėtumėme papildyti pranešimą, tačiau vis tiek manau, na, kad 25-ame kompromise yra aiškiai pasakyta, kad išvedimo strategija, kuri turėtų būti pradėta 2011 metais, yra mums tolesnis žingsnis į priekį. Ir aš manau, kad e, išvedimo strategija, kuri turėtų būti gyvendinta iki 2014 metų, turėtų e, būti pradėta. Na ir dabar policijos e, pajėgų e, mokymai ir įstatymo viršenybės principas. Įstatymo viršenybė lygiai tas taip pat svarbu kaip ir policijos pajėgų mokymai. Na, o opiumas, opiumo rinka yra įvardėjimą kaip heroino rinką. Aš manau, kad čia irgi gal tas pakeitimas yra teisingas. Mane kompromisai iš principo labai tenkina. Ir manau, kad galime dabar žengti labai ryštingą žingsnį čia Europos parlamente ir nusiųsti pozityvų politinį signalą Afganistano atžvilgiu. Kil Nilsen. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Po kelių pasisakiusių kolegų. Aš e, pasikartosiu, bet taip pat norėčiau padėkoti ponui Arlakiui už konstruktyvų bendrą darbą. Ir dėkuoju, kad atsižvelgė į mano kai kurios pakeitimus. Noriu grįžti dabar prie pasiūlymo, kurį aš pateikiau ir kuris kol kas e, nėra dar įtrauktas į, į tekstą. Ir paaiškinsiu, kodėl aš primiktinai siūlau jį priimti. Tai yra 14 pakeitimas. Aš norėjau, kad e, čia būtų padarytas papildymas ir kad būtų įtraukta nuoroda į 2004 metų konstituciją. Atsiprašau, sako kalbėtoja, 33 14 e, pakeitimas. Aš norėčiau, kad čia būtų įrašyta remiantis 2004 metų konstituciją, ten kur kalbama apie žmogaus teisės. Manau, kad tokia nuoroda būtų labai svarbi, kaip sakė ponas Salafranka, labai svarbu pabrėžti teigiamus aspektus. O aš manau, kad čia būtent ir nepaisant visų kitų dalykų, čia yra teigiamas dalykas, teigiamas aspektas, nes mes ypač bijome e, regreso toje srityje ir tad būtų labai svarbu paminėti tą konstituciją. Dar noriu grįžti ir prie kelių kitų aspektų. Būtent e, čia kalba sukasi apie kitą pakeitimą. Tai yra pakeitimas numeris 11. Jūs de, neminite tarptautinio skaidrumo standartų ir kriterijų, ir e, tiek tiekimo grandinės. Nes e, NATO yra kviečiama tose e, situacijose, kur NATO pati atsako už tiekimo grandinę. Čia reikėtų paminėti naudojimo kriterijus ir skaidrumo standartus. Aš manau, kad paskui galbūt dar bus įmanoma pabrėžti šį aspektą tekste, tai dėl Dėl šitų dalykų norėčiau pasisakyti tik tai, o šiaip aš džiaugiuosi, kad buvo atsižvelgta į kitus aspektus. Jūs žinote, kad aš skiriu labai daug dėmesio Afganistanui, dėl Afganistano moterų reikalų ir dėkuoju dar kartą, kad atsižvelgėte kai kurios mūsų siūlymus. Dėkuoju, kolega Gomes. Norėčiau padėkoti kolegai Arlaki, taip pat šešėliniams pranešėjams už didžiulį darbą, kurį jie apsijėmė atlikti. Atsižvelgta į daugumą iš pakeitimų, e, jie tekstą daro nuoseklesnių, aš manau, kad jie gerai padirbėjo ir tai yra dėka pranešėjo pono Arlaki darbo metodo, e, jis buvo labai atviras. Mane pakeitimai tenkina, džiaugiuosi, e, matydama, kad e, moterų teisės ir pilietinės visuomenės svarba yra akcentuojami, e, žinoma, teisės viršenybė, taip pat institucijų formavimas, na ir kova su narkotikais. Taip pat ypač norėčiau paremti pono Kasulydį pakeitimus arba e, konkrečiau apie 173 pakeitimo e, tam tikrus papildymus. Ten kalbama apie Afganistano vietos ir regionų valdžios stiprinimą bet jokiais būdais e, nesilpninant teisės viršenybės tai yra vienas iš svarbiausių elementų, kurį aš pačiau akivaizdžiai mačiau Afganistane, kai lankiausi ten 2008 metais. Taip pat e, sutinku su dešimtojo kompromiso formuluotė, <clears throat> kur taip pat atsižvelgta į pono Kasulydžio E, pastabomis. Eina kalba apie e, tam tikras klaidas e, padarytas iki naujosios strategijos kovojant su sukilėliais. Pono Kasulidžio pozicija perduota čia šiandieną atspindi APP frakcijos poziciją ir man ji patinka, lyginant su 2008 metais. Tačiau ne visai man patinka 16 kompromise nuoroda ir kalba apie tai, kad e, yra kažkokia ES kažkoks ES e, vadovaujantis vaidmuo, ne, e, kurio mes nusipelnome, mes nenusipelnome nieko, Afganistano žmonės nusipelno e, kažko, o mes esame ten todėl, kad buvo padaryta klaidų ir strategijoje, ir, ir procese. Todėl galbūt nereikėtų čia taip drąsiai uh, šnekėti, reikti, reiktų elgtis kukliau truputėlį. Jeigu galime prisidėti e, kažkaip teigiamai, tai darykime tai, e, bet nekalbėkime apie vadovaujantį vaidmenį. Sutinku su tais, kurie sakė, jog e, yra svarbu 25 kompromise, nors <clears throat> E, kažkaip paremti e, politinį procesą, pabrėžti paramą politiniam procesui, nes kalbam ne vien tik tai apie karinį sprendimą, turime taip pat užtikrinti, kad vyktų ir politinis procesas. Ir e, šią prasme labai svarbu būtų pabrėžti ryšius su uh, Pakistanu. Mes matome vis labiau ir labiau, kad Pakistanas vis labiau įsitraukia į Afganistano problemų, e, problemą. Ir e, turime aiškiai pasakyti, kad Afganistano problemos mes e, neišspręsime, kol Pakistane procesai yra tokie, kokie jie yra. E, Ir iš tikrųjų e, Talibanas pasinaudoja ginčiais tarp Pakistano ir Indijos. Noriu dar kartą padėkoti visiems, kurie prisidėjo rengiant tuos kompromisinius pasiūlymus. Ačiū. Dabar ponas Kontys. Uh, sorry, Atsikijočiu. Ah, niente, allora il nome è sbagliato. Ne tą pavardę pasakiau, Atsi Georgiu. Ačiū. Aš manau, kad reiktų pakartoti, kad panas Arlakė atliko puikų darbą Aš manau, kad e, turime paremti šį pranešimą. Manau, kad. Na, kartais e, pakeitimai yra atsimami, bet e, nei visus gal ir buvo atsižvelgta. Ir aš manau, kad ponas Arlakit kaip ir išsaugojo, turėjo išsaugoti savo pranešimo esmę ir gal ne, ne visus e, priimti pakeitimus. Ypatingai tokius, kurie sumenkintų pranešimo turinį. Na, o mums e, dabar reikia dar kartą teikti, kad Afganistanas yra valstybė turinti teisę į savo suverenitetą. Ir turime pritarti tokioms iniciatyvoms. Yra pakeitimų. kuriuose kalbama apie kovą su skurdu ir to, tos kovos kaštus. Kaštai siekia penki, penkių dienų karo kaštus ir tai iš tiesų uh, E, kelia nuostabą, siūloma yra iš, išbraukti tą formuluotę, bet aš nemanau, kad ją reiktų išbraukti. 13 puslapyje kalbama apie vienos savaitės karo kaštai leistų pastatyti 6000 mokyklų. Na, nežinau, ką gali išprovokuoti tokios formuluotės. Taip pat e, kalbama apie tai, kad Europos mokesčių mokėtojai galėtų skirti paramą vietoj to, kai e, lėšos yra skiriamos e, kovai su talibanu. Mes irgi esame pasiūlę pakeitimų. Ir norėtumėme paprašyti pranešėjo pritarti mūsų pakeitimams. Jeigu nebus sutariama dėl pranešimo turinio, tuomet aš manau, kad e, tie, kuriems e, turinys neprimtinas, turėtų pasakyti tą viešai ir e, neremti pranešimo oficialiai, o po to bandyti kažką išbraukyti ir taip pranešimą sumenkinti. Ačiū, panas Tenokas. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti poną Arlakį už drąsų bandymą. Jis rodo pavyzdį, kaip kai yra bandoma atlikti neįmanoma užduoti labai sudėtingoje pasaulio vietoje ir siūlyti politiką, kuri galėtų pakoreguoti situaciją, kuri buvo na, ilgas užsitęsęs karas, kaip e, jis ir pats teigia, kuris buvo labai nesėkmingas. Ir aš skeptiškai šiek tiek vertinu tas mintis, nes pilietinė infrastruktūra yra tokia atsilikusi ir vargana, kad tikrai reikia daug ką nuveikti, kad būtų atkurta valstybė, valstybė, kuri realiai, kažin ar kada nors buvo tarptautinės bendruomenės dalis. Tarp, nebuvo niekada tarp pažangių valstybių, yra labai atsilikusi, kaimietiška, kuri yra paklusni karo kurstytojams ir taip toliau na, sakoma, kad monarchijai geriausiai e, vadovauti gali karalius, kadangi karalius nebeliko, tai tai iš, išprovokavo dešimtmečius užtrukusį karą. Tam tikrose vietose dalyse aš pritariu Arlakio rekomendacijoms, bet man kyla problemų dėl kelių e, kompromisinių pakeitimų tono. Mano frakcija matyt atmes 40 14, 15, 16 ir tikėtina, kad 22, 25 kompromisinius pakeitimus. Yra tiesos tame, ką sako ponas Arlakė, bet tonas, mano manimu, ne visuomet yra naudingas, turint omenyje NATO sąjungininkų pastangas bandyti užtikrinti taiką ir saugumą šioje valstybėje. Aš visiškai pritariu Anai Gomeš, kad moterų teisės yra labai svarbu, nors nesu įsitikinęs, kad to pakaktų, kad būtų galima atkurti Afga Afganistano visuomenę. Tai yra iš tiesų beviltiška užduotis visiems, kas bando atkurti, ats, atstatyti visą tautą. Tauta, kuri buvo susiskaldžiusi ištisus dešimtmečius, buvo e, pažymėta smurto, narkotikų priekybos, korupcijo. Korupcija siekia aukščiausius mastus, e, vyriausybė yra korumpuota ir mūsų mokesčių mokėtojai yra švaistomi, yra pasisavinami ir nusėda Dubajaus banko sąskaitose. Na, ne viskas yra negatyvu, reikia nepamiršti, kad jeigu NATO pajėgos vakarų sąjungininkai išves pajėgas, tuomet kyla pavojus, kad talibanas destabilizuos Pakistaną ir gali kilti branduolinių konfrontacijų tarp Talibano, Pakistano, Indijos. Taigi dėl strateginių priežasčių ir toliau turime kovoti, turime investuoti į tautos kūrimą, nors atrodytų, kad išvedimo strategijos nematome. Uh, to kelio pabaigoje, bet pritarėme, na, pranešimo pagrindinėms idėjoms ir keli pakeitimai, kel, dėl kelių pakeitimų, dėl kelių kompromisinių pakeitimų, kaip jau sakiau, balsuosime negatyviai. Bene, io non ho altre persone. Alt... Kiti kolegos nepareiškė norą pasisakyti, todėl dabar žodį suteiksiu pranešėjui galutiniams e, pastaboms. Žodis jums, ponia Arlaki. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, sunku buvo surasti ne vien tik tai paprasčiausiai kompromisus, bet ir tam tikrą bendrą pagrindą. Parlamente dėl kai kurių pranešimo elementų. Tačiau po diskusijų dėl kompromisų e, vis tik aš manau, kad rezultatas nėra vien tik tai, taip sakant, bendras vardiklis. <clears throat> visi stengiasi sutarti, visas politinės partijos, partijos ieškojo sutarimo ir dėl e, svarbiausių pranešimo e, elementų tai pavyko. Nebuvo lengva, yra dar nesutarimų, bet e, galiausiai manau, kad negalima kvestionuoti pranešimo subalansuotumo. EPP e frakcija norėjo pabrėžti šalies e, kovos su sukilėliais. E, tai buvo pabrėžta jų pakeitimuose ir aš nesipriešinau, nes ši strategija remta analizė, kuri didelė dalimi sutampa su ta analizė, kuri atspindėta ir šiame pranešime. Uh, E, apsilankęs e, Afganistane labai aiškiai mačiau, kad mano kritikai pritarė ir ISAF, ir McChrystalas. E, jie man aiškiai pasakė, jūs teisus, padarėme klaidų, praradome gyventojų pasitikėjimą ir paramą, nužudė, nužudėme pernelyg daug civilių. Taigi, praeitie strategija buvo neteisinga, dabar stengsimės pakeisti kryptį ir uh, įgyvendinti naują strategiją. Ir e, mūsų tikslas, jie man sakė, ne tik, kad e, reikia sumažinti civilių žūtis, bet ir pasiekti, kad jų iš vis nebūtų. Ir tokiu būdu naujos strategijos pagalba turėtume atgauti piliečių paramą e, kariniams ir civiliniams veiksmams. Taigi šio pranešimo analizė taip pat sutampa su tos strategijos analizė. Tai krit, kritinė pranešimo dalis. E, bet taip pat yra svarbu, kad papunkčiui dėl e, pagrindinių punktų e, susijusių su Afganistano ateitimi yra sutariama. Bet negalime pradėti apsimetinėti, ir sakyti, kad kiekvienu instituciniu ar ekonomikos ar e, visuomeniniu aspektu Afganistanas turėtų būti toks ar kitoks. Tai būtų klaida. E, Afganistanas turi pats nuspręsti, o mes turime sutelkti savo pastangas ties e, keliais punktais, tada pasižiūrėti, kokiu turime priemonių tam pasiekti ir imti veikti. Todėl aš ir stengiausi, kad pranešimas e, telktųsi ties keturiais svarbiausiais punktais. Ir e, pono Noizer e, pasisakymas ir socialistų frakcijos nuomonė apie mm, teismų reformą iš tikrųjų man priimtina. Negalite parengti policijos pajėgų, jeigu tuo pat metu nesukursite teismų sistemos, kuri gerbtų teisės viršenybę. Bet aš a, e, a, atsispyriau pagundą išplėsti pranešimą, pradėti kalbėti apie bendrą Afganistano atkūrimą ir taip toliau. E, aš jau sakiau apie komisijos e, planą Afganistanui ir Pakistanui ir pasakiau, kad mūsų pranešimas yra kiek kitoks, nes tai yra politinis pranešimas. Veiksmų planas, kurį parengė komisija, E, nesprendžia, neanalizuoja politinių dalykų, pagrindinių dalykų ir būtent todėl e, ir atsiranda parlamento vaidmuo. Kalbant apie pono Kasulidžio pastabas dėl opimo auginimo ir, ir eliminavimo tai egzistuoja mano paties pakeitimas, kuriame sakoma, kad Afganistano vyriausybė e, įstatymais turėtų uždrausti cheminių herbicidų naudojimą Afganistane. Nes jungtinės tautos tai darė Bolivijoje ir Peru, tai leido šalims sumažinti kokos auginimą bet nepatekti į tą sumaištį, kuri yra Kolumbijoje. Daug kokios plantacijų buvo eliminuota, panaudojant cheminius e, herbicidus, bet čia viskas labai paprasta. Parlamentas priima įstatymą, kuris draudžia tai. E, tuo tarpu mes manome, kad uh, naikinimas turi būti rankomis ar mechaniškai, bet ne herbicidų pagalba. Ir e, tą ponas Kasulidis sako, ir e, aš sakau, ir tikiuosi, kad už tai ir bus balsuoti. Cheminiai herbicidai e, buvo jau naudoti Afganistane. Ir nėra garantijų, kad nebus ir vėl panaudoti ir tai traktotų. Uh, tas klaidas, kurios jau buvo padarytos. Tai jau buvo kritikuota jungtinių tautų, nes e, tik prisideda prie nepopuliarumo, skatina terorizmą. aš miniu e, penkių metų planą, kurio tikslas sumažinti e, agonų auginimą, pasinaudojant ES E, paramą. Kalbėjau ir su rusais, ir rusai e, yra pasirengę taip pat paremti tokius veiksmus. Eina kalba, kad reikia sukurti specialią instituciją tam daryti, nes Afganistano e, narkotikų ministerija nėra ta institucija, kuri tinkamai gali tokį planą įgyvendinti. Tam yra keletas priežasčių ta nauja institucija, joje turėtų dirbti afganai su techninė vakariečių pagalba ir jie turėtų pasiekti rezultatą per penkis metus. Kol kas to nepadaryta ir mes kritikuojame tai. Pranešime, dešimt metų niekas nesukūrė rimto plano, kaip eliminuoti e, aguonų auginimą. Yra įvairiausia paaiškinimų, kodėl tai nepadaryta, bet e, džiaugiuosi matydamas, kad visos politinės frakcijos mano e, pateiktai analizai pritarė. Na ir pagaliau dėl APP pasiūlymų e, požiūris iš jų pusės buvo labai konstruktyvus ir norėčiau pagirti poną Kasulidį ir kitus E, už puikų bendravimą su manimis, taip pat ir kitas, e, kitomis e, politinėmis frakcijomis. Mes iš tikrųjų suradome konsensusą rengdami šį pranešimą. Žinoma, tebelieka tam tikrų pasiūlymų, kurie kertasi su pagrindinė pranešimo linija, tai dėl moterų padėties, dėl rinkimų ir taip toliau. Čia aš pareiškiau savo nuomonę ir manau, kad reikia eiti balsuoti ir pažiūrėti, kieno dauguma nulems. Dėl pono Taler pastabų, e, kad jūs sakote, kad mūsų e, žinia, ženklas, signalas turi būti labai aiškus, kad e, mes ketiname stebėti, kaip tas pranešimas įgyvendinamas. Bet čia yra atskiras klausimas. Iš tikrųjų, mes labai tikimės, kad po metų mūsų atliktas darbas tikrai padarys poveikį tam, ką daro, ką daro komisija ir taryba. Kitas dalykas, kad Kabulo, Londono konferencijų rezultatai uh, turėtų, turėtų būti įgyvendinami. Ir čia mes pranešime tik tai tęsėme tai, kas buvo ten pasakyta. Ten buvo pasakyta, kad karinio sprendimo negali būti. E, jūs e, sakėte taip pat, kad 27.3 e, pakeitimas, kurį jūs pateikėte, nesulaukė deramo dėmesio. Bet uh, Ponas Noizeris savo pakeitime, kurį mes priimame, aiškiai sako, kad turi būti palaipsnis e, pajėgų išvedimas iš Afganistano. Yra ir kitas pakeitimas, kur kalbama, kad e, reikia nustatyti dviejų metų terminą ES e, kariškiams iš Afganistano išvesti. Na, bet kaip bebūtų kompromisai, to ne, ne visada yra e, sutarimas e, bendro vardiklio pagrindu. Tai tiesiog yra tekstas, kuris e, susilaukė didžiausio sutarimo. Ana Gomeš. E, jums nepatiko formuluoti ES vedantysis vaidmuo viename iš kompromisų, bet e, kompromise kalbama apie EUPOL. Kiek aš supratau, <clears throat> ponios e, Jatenmaki pakeitime nekalbama apie Europos Sąjungos vadovaujantį vaidmenį. Ten kalbama apie e, apie e, vedantį vaidmenį rengiant policijos pajėgas. Aš sutinku su jumis, kad ne Europos Sąjunga atlik pagrindinį vaidmenį kurdama e, strategiją Afganistanui. Ir sutinku, kad e, ta Europos, tas ES vedantis vaidmo turėtų apsiriboti tik tai kalba apie m, mm, policijos rengimą. Paminėjote taip pat Pakistaną, sutinku, Pakistanas vaidina e, kritinį vaidmenį, bet mes čia patys girdėjome Pakistano užsienio reikalų ministrą. Ir girdėjome, kaip jisai, ką jisai kalbėjo. Mes suprantame, kad Pakistanas turi būti įtrauktas į tą procesą. Svarbu, ką Pakistanas galvoja apie Afganistaną. Neužmirškime, kad Pakistanas turi beveik 3000 km bendrą sieną su Afganistanu. Taip pat ir Iranas labai ilgą sieną su Afganistanu turi ir to šalis turi teisę išsakyti savo nuomonę. Žmonės kalba apie Pakistano, Irano kišimas ir taip toliau. Mano nuomonė, tai visiškai netinkama daryti šalis, kuri turi sieną su kita šalim, kurioje vyksta karas, turi teisę išsakyti savo nuomonę ir pateikti pasiūlymų dėl to. Taigi e, yra keletas pakeitimų dėl vadinamojo e, regioninio spaudimo, kur e, minimas Pakistanas, Iranas, Rusija, Indija, taip pat Kinija. Tie pakeitimai yra svarbi dalis. Aš pranešime neišsiplėčiau ties šią temą, nes tai nuvestų mus visiškai kitą kryptimį. Ir nes kol kas e, yra tik tai tam tikri elementai strategijoje, nu, o konkrečių žingsnių ta kryptimi nėra dar žengta. Uh, ponas Džiau, uh, dėkoju už jūsų uh, oponavimą. Uh, E, bet grįšiu prie to, e, kad kompromisai, kurie pasiekti yra sąžiningi kompromisai, e, sutarta dėl pagrindinių teiginių, tai yra normali parlamentinė procedūra, galbūt kiek sudėtinga, bet ką darysi, tai dalis mūsų darbo. Dabar dėl karo sąnaudų. Galbūt jūs ir teisus, Bet e, man labai įdomu, kodėl beveik visos frakcijos e, priešinasi tai pastraipai. E, aš čia kalbu apie tai, kad tos sąnaudos galbūt pagal savo dydį atitiktų toms išlaidoms, kurios reikalingos skurdui Afganistane išnaikinti. Ir todėl man labai įdomu išgirsti būtų, kodėl e, taip vieningai priešinamasi tokiam e, skaičiavimui. Yra pranešime nemažai vietų, kur labai aiškiai e, daroma nuoroda į to karo didžiulius kaštus ir klausiama apie alternatyvas kurios galbūt buvo galimas prieš dešimt metų. Bet kaip ten bebūtų, kadangi mm, šiuo klausimu pajutau tam tikrą vienbalsiškumą, tai išbraukiau tai. Dėkuoju e, ponas Stanukai už, už e, mano pastangų įvertinimą. Nebuvo lengva suderinti visas skirtingas pozicijas. Galbūt jūs galėsite kitomis aplinkybėmis man paaiškinti, kodėl jūs priešinaties tiems kompromisams ir galbūt mes pasistengsime giliau panalizuoti visas problemas. Jūs prie dėrybų stalo nesėdėjote, kai tarėmės dėl kompromisinių pakeitimų, man dėl to gaila, tada būtų buvęs tinkamiausias momentas pasitarti e, dėl jų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Arlaki. Dėkoju ir kolegoms, kurie pasisakė. Nagi, balsuosime komite lapkričio 9 dieną, gruodžio mėnesį balsuosime plenarinėme posėdėje dėl, dėl šio pranešimo. Taigi posėdis e, nutraukiamas kelioms minutėms o po to bus išplėstinis biuro posėdis slaptas. Taigi tie, kurie neturi teisės jame dalyvauti, prašau jų išeiti iš salės.